Taigi, eratum klaidos ištaisimas laikomas priimtu. Antras pranešimas, remiantis pateiktomis transporto ir, regi, ir vystimosi komitetų um, rekomendacijomis, nebuvo sulaukta prieštaravimo um, priimti deleguotosios teisės aktus, tai yra per 24 valandas nebuvo pareikšta jokio prieštaravimo ir pagal darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį rekomendacijos laikomos patvirtintomis. Rytoj, tai yra trečiadienį, šie tekstai bus paskelbti. Dabar pereisime prie pono Delvo ir Šimanski pranešimo 2030 m. klimato